susilaikius. Eikime prie kito klausimo, balsuosime dėl pasiūlymo, dėl sprendimo, dėl Algirdo Šemetos paskirimo Europos komisijos narių patvirtinimo. Noriu priminti, kad šis skiriamas asmuo užims ponios Gribauskaitės vietą, nes ji buvo išrinkta Lietuvos prezidente. Ir manau, kad jūs visi man pritarsite, nes aš norėčiau pasveikinti ponę Gribauskaitę su tuo išrinkimu. Taigi dabar vyks slaptas balsavimas ir balsuojame už šį pasiūlymą. Pradedame balsuoti. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. Iš viso balsavo 461, 347 už, 47 prieš, 67 susilaikė. Pasiūlymas patvirtintas. Kitas darbo atvarkės punktas tiksliau kitas balsavimas. Taip prieš tai beje sveikinu naujai komisarą. Toliau pasiūl... balsuosime dėl pasiūlymų dėl sprendimo dėl Pavilo Zametskio paskirimo Europos komisijos narių patvirtinimo. Jis pakeis ponę Danutą Hubner, kuri tapo nauja mūsų kolegė. O prieš tai buvo regionėse sanglaudos politikos komisarė. Vėlgi bus vykdomas slaptas balsavimas, elektroninis balsavimas ir balsuojame, pradedame balsuoti. Ar jau visi balsavote? Dar. Baigiame balsuoti. Iš viso balsavo 474, 360 už, 80 prieš, 34 susilaikė. Pasiūlymas patvirtintas, sveikiname naują komisarą, toliau balsuosime dėl pasiūlymo, dėl sprendimo, dėl Karelo Degucht paskirimo Europos komisijos narių patvirtinimo. Jis pakeis poną Louis Michelį, kuris taip pat tapo vienu iš mūsų kolegų. Pradėsime balsuoti, vėlgi slaptas elektroninis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. Iš viso balsavo 472, 385 už, 53 prieš, 34 susilaikė, patvirtinta. Sveikiname naują komisarą. Bene. Adesso c'è. Kągi eisime prie kito darbo atvarkės punkto. Yra skiriamas pusvalandis vienos minutės kalboms kalbos, kurios negali trukti ilgiau nei vieną minutę. Žodžio prašančių sąrašas itin ilgas, panašu, kad visi nori pasisakyti. Tačiau tikrai negalėsiu suteikti žodžio visiems, kurie jo prašė. Nes tam reikėtų pusantros valandos, o turime tik pusvalandį. Taigi, iškart suteiksiu žodį ponui Šonkelį.